le président de la République d'Estonie, le président Ilves. Estijos Respublikos prezidentas ponas Ilves. A tai, palauk, kur yra šiandien šitas? Liebe Kolleginnen und Kollegen, es ist Gerbiami kolegos, man didelis malonumas čia sutikti mūsų buvusį kolegą poną Tomasą Ilvesą Europos parlamente. Džiugu matyti grįžtant čia, kur dirbo jis keletą metų, būdamas Europos parlamento nariu. Ir šiemet jis jau atvyksta pas mus antrą kartą. E, antrą kartą lankosi pas mus tiksliau kaip Estijos Respublikos prezidentas. Pone prezidentė, mums didelis malonumas ir garbė matyti jūs savo tarpę ir ilgiau nebegaištamas suteikiu jums žodį. Gerbėjai ponai ir ponios, pirmiausia, aš norėčiau atsiprašyti dėl savo balso. Atvežiau matyti kažką iš Estijos. Prieš dešimt metų uh, Aš palikau šios rūmus tam, kad pradėčiau dirbti savo šalyje, tuomet, nes dar nebuvau, neturėjom nei euro krizės, nei migrantų krizės, niekas negalvojo, kad kas nors galės e, jėga kontroliuoti e, savo sienas ir niekas negalvojo, kad žlugs e, ar galės žlugti kiti projektai. Nebuvo kalbama ir apie interneto kontrolę, nei apie Uberį. Gerbėjai ponai ir ponios, beveik tris, per tris ketvirtadalius šimtmečio mes kalbėjome nuolat apie taiką. Per visą tą laiką Europa, o tiksliau pusė Europos, klestėjo, gyveno saugiai ir tą saugumą užtikrino daugiausia kiti net nepasint, ir gyvenom saugiai, nepasint to, kad gyvenome agresyviaus Sovietų sąjungos pašonėje. Nepasint visų grėsmių, mes siekiame reintegruoti Europą tam, kad tos šalis, kurios prieš savo valią buvo atplėštos nuo Europos, gyveno totalitarinėje santvarkoje, galėtų sugrįžti į Europą. O šiandien mes išgyvenam naują egzistencinę krizę ir kaip mums buvo priminta Paryžių, krizė yra e, kilus ne tik dėl išorės grėsmių, bet ir dėl vidaus grėsmių. Ir mes nebesuomet randame atsakymus Aš prisimenu Viljamo Batlo Yates žodžius. Viskas keičiasi labai greitai ir mes nebegirdime vieni kitų. Įsivyrauja anarchija pasaulyje. Reikėtų pažvelgti šią naują tikrovę į akis. Europa šiuo metu išgyveno transformacinę krizę. Ar mes susitelksime ir ją įveiksime, ar, mes, ar Europa, Europa, Europa subirės. Ar mes sugebėsime dabar, išgyvendami tokius išbandymus, galėsime apginti visus tuos pasiekimus, kurios, Europo, kuriais Europoje džiaugiamės nuo Šumano laikų? Ar mes leisime tam, kad piktos jėgos galėtų sužlugdyti mūsų gyvenimą? Reikia pasakyti, kad daug ką galima buvo nuspėti. Mes žinojame, kad turime rimtų problemų, tačiau uh, Mes vengiame spręsti eurozonos problemas tol, kol tos problemos pasidarė, nepasidarė per nelik, beveik per nelik didelės. Mes žinojame, kad Europos projektą gyvendinti nėra labai lengva, tačiau mes vis tiek judėjome į priekį. Ilgą laiką žinojame, kad yra ir demokratijos e, suvokimo skirtumų tarp uh, Europos ir, ir to, kaip demokratija suvokia, kai yra mūsų kaimynai. Tai buvo tikrai tiksinti bomba. Ir tą matome rytuose ir pietuose ir artimuosiuose rytuose. Didžiulio masto migracija, kurią paskatino žmonių žūdimas artimuosiuose rytuose ir uh, ekonominių galimybių neturėjimas kelia grėsmę Europai. Iškilo grėsmė Šengeno erdvėj. Kai kurios šalės atsisako priimti migrantus, o kiti nežino, ką daryti su didžiuliais migrantų skaičiais, kurie uh, yra tikrai labai dideli. Kai kas uh, sako, kad jiems nereikia, uh, kai kas prašo pagalbos ir kai kas sako, kad solidarumas uh, turi būti tik dvi, pus, dvi kryptis. Gerbėjai ponai ir ponios, mes iš tikrųjų uh, pasimetam, kai išgirstame skaičius, kai išgirstame, kiek migrantų jau atvyko ir kiek jų galima dar tikėtis ateityje. Kalbame net apie 2 milijon, milijonus. Iš tikrųjų, tai yra didžiuliai skaičiai. Taip, iš tikrųjų, jie, su, jie sukels į uh, didelį spaudimą mūsų socialiniai sanglaudai ir biudžetams. Tačiau reikia pasakyti, kad gyveno, išgyvenome ir dar blog, blogesnių problemų. Uh, 1946 e, metais Vokietijoje buvo 12 milijonų pabėgėlių, 12 milijonų perkeltųjų, viduje perkeltųjų asmenų. Pagalbai buvo skirtas, kad žiūrint pagal šiandienos e, e, valiutų keitimo kursus ir, ir mastą 50 milijardų dolerių. Tuomet ne visuomet mes turėjome aiškias institucijas, nei visur buvo ir e, suformuotos vyriausybės. Ir vis tiek e, to, kol nebuvo pritaikytas maršalo planas. Gerbėjai ponai ir ponios, aš saky, siūlyčiau atsisakyti e, negebėjimo priimti sprendimus. Mes įveiksime šią migrantų krizę, jeigu elgsime taip pat ryštingai, kaip ir mūsų pirmtakai, kaip mūsų protėviai. Mes turime padėti tiems, kam e, uh, krizė uh, e, smogia smagiausiai ir turime pasidalinti sąžiningai mums tenkančią naštą. Be to turėtume kontroliuoti ES išorės sienas. Negalime, leist, negalime neturėti sienų viduje ir neturėti išorės sienų. I'll never get through. Na, jeigu jūs klausite, tuomet aš net nespėsiu baigti savo kalbos. Bet to mums reikia turėti bendrą gerai veikiančią prieklapščių suteikimo sistemą e, ir taisyklės, kurios būtų taikomos e, tuomet, kai yra atmetami prašymai ir kai e, užsienio piliečius reikia gražinti į jų šalį. Gal mes galime prisiminti, kaip Europa dorojosi su panašiomis problemomis po antrojo pasaulinio karo. Kolegos, man atrodo, kad po teroristų išpolių Paryžioje populistai išnaudos da, situaciją su migracija. Mes negalime sakyti, kad negalime priimti migrantų dėl to, kad jie yra teroristai. Migrantai, kurie plūsta į Europą, bėga nuo brutalumo ir prievartos, kurią mes taip pat stebėjome ir Paryžiuje, tik tai jie ją patiria kur kas didesnių mastų. Šiandien kartais e, girdime tokių pareiškimų, kuriuos dar prieš kelius metus galima buvo pamatyti tik keliuose internetinių e, labai de, de, e, ekstremaliuose interneto portaluose. Kai kas bando išnaudoti dabartinę migrantų krizę, lygiai taip pat, kai buvo bandyta išnaudoti ir ekonominę e, krizę, kai buvo bandyta pas, pasinaudoti tuo, kad piliečiai yra nepatenkinti savo vadovų veiksmais. Piliečiai laukia ryštingų e, priemonių, kuriamis bus reaguota į krizę. Jei vyriausybės nesugeba to e, pasiūlyti, tuomet žmonės ieško tų, kurie gali griežtomis kalbomis surasti kažkokius e, paprastus sprendimus. Tokius sprendimus, kurioje, kurie, e, nebe, ne, e, kurie išnaikins Europą Europoje. Mano da, tėvai yra patyrę antrojo pasaulinio karo siaubą Estijoje. Tačiau jiems buvo suteiktas šansas ir aš tikiuosi, kad po kelių dešimtmečių mes turėsime demokratinės Sirijos prezidentą, kuris kalbės su vokišku akcentu. Gerbėjai ponai ir ponios, mes be abejo galėjome numatyti ir uh, uh, e- e- Eurokri. Uh, e- krizę ir migrantų krizę. Bet viena krizė, kurios negalėjome numatyti, tai yra da, Krymo da, inva, invazija, an, tikras anšliusas ir Donbaso da, invazija į Donbasą. Rusija pažeidė visas nuostatomis, kuriomis yra pagrystas Europos, Europos saugumas. 19 įskaitant ir 75 metų Helsinkio baigiamąjį aktą ir Pary, Paryžiaus hartiją. Ir taip pat jį pažeidė 1994 metų Budapešto memorandumą, pagal kurį e, Ukraina atsisakė brandolinio ginklo, kuris buvo trečias pagal dydį tuomet pasaulyje, damainais už e, pažadus dėl saugumo. Tos sutartys, kuriomis yra grindžiamas Europos, pabrėžiu, Europos saugumas nuo antrojo pasaulinio karo turi galioti. JAV labai greitai reagavo į Rusijos agresiją ir e, tai e, atgrasė Rusiją nuo tolesnių veiksmų ir sankcijos pasiteisino. Bet e, santykiai su Rusija liks sudėtingi dar kuris laikas. Čia reikia galvoti apie strateginį planavimą. Kai kas sako, kad mums reikia dialogo. Taip, bet dialogas nėra politika. Bent jau tai nėra tokia politika, kuri padėtų mums tinkamai reaguoti į agresiją. Mes turėtume prisiminti e, Müncheno pamoką, kurią uh, išmokėme 1939 metais. Gerbėjai ponai ir ponios, aš kalbėjau apie Europos krizės, kai kurias mes galėjome numatyti, kai kurių ne. O dabar uh, Aš norėčiau pakalbėti apie mūsų ateitį ir apie tai, kaip mes galėsime užkirsti kelią ilgalaikiai kriziai, tol kol jį dar neprasidėjo. Mažėja konkurencingumas ir produktivumas e, Europoje, o pasaulis labai sparčiai keičiasi ir skaitminėja. Aš nes, e, Neseniai buvo parengtas bankų studija apie tai, kaip galima būtų tobulinti valdymą, ekonomiką ir mūsų visuomenę. Ir toje ataskaitoje taip pat kalbama ir apie tas kliūtis, su kuriamis mes susitiksime. Europa taip pat rengė panašią studiją, bet reikia aiškiai pasakyti, kad Europa atsiliks ne tik nuo JAV, nuo Indijos ir Kinijos ir taps antralaikę žaidėją, jeigu mes neb, ne, nesimsime veiksmų. Skaitmeninė revoliucija gali būti, e, e, būti tikra palaima mūsų bendrai rinkai. Mes matome, kad sveikatos, bankininkystės, transporto srityse šiandien kuriama bendra rinka to, to, ir daromi dalykai, kurių net negalėjome įsivaizduoti anksčiau. Bet matome, kad vis dar yra sunku pasiruošti skaitmeniniam amžiui. Mes tikrai neišnaudojame bendros rinkos galimybių šioje srityje ir nesukūrėme didesnių galimybių mūsų verslui. Aš mačiau, kaip 23 e, metų jaunuolis pradėjo startuolį e, Estijoje ir jis man pasakė, atsiprašau, ponė, e, ponė prezidentė, bet aš turiu persikraustyti į. Į JAF aš pradėjau paklausau, kodėl. Jis sako, ten yra geresni, geresnės galimybės. Po trijų metų į jo verslo bendra vertė buvo 4,6 milijono e, dolerių, o e, dar keliarių metų jisai pardavė verslą už 100 milijonų dolerių. Ir mes galėjome turėti tą įmonę Europos Sąjungoje. Prieš 60 metų, kai Romos sutartis e, įtvirtino keturias laisvės, tai yra žmonių kapitalo paslaugų ir prekių judėjimą, tuomet mes neturėjome net kompiuterio. Jis buvo tik kūriamas, o šiandien pasaulis yra visiškai kitoks. Mes galime arba pripažinti, kad pasaulis iš esmės pasikeitė per pastaruosius 10-15 metų, arba mes atsiliksime ir mūsų piliečiai taip pat atsiliks nuo viso kito pasaulio. Mums reikia išradingai veikti ir išradingai turi veikti ir mūsų verslininkai, pilietinė visuomenė ir visų lygių vyriausybės ir administracijos. E, rinkos modeliai turėtų būti pritaikyti e, tokioms permainoms, bet ir tos modelius reikia paremti, priimant tinkamus ES ir nacionalinius teisės aktus. Aš dabar norėčiau pakalbėti ir apie tą fundamentalę, pagrindinę, didžiulę laisvę, kurią suteikia mums internetas. Čia galima kalbėti net apie penktą duomenų e, laisvę. Ir ta laisvė turėtų būti pridėta prie keturių laisvių. Bet kadangi ji yra visą apimančio pobūdžio, ji turėtų gal turėti ir atskirą statusą. Nes mes čia kalbame ne apie kapitalą ar prekes, kalbame apie duomenės. Ir duomenės turėtų turėti galimybę keliauti per sienas. Komisijos pasiūlymas dėl bendros skaitminės rinkos turėtų padėti pagrindus tolesniems veiksmams. Ir e, mes turime kurti bendrą rinką, galvodami apie e, skaitminės technologijas. Bet e, ką ta penktoji laisvė reikš piliečiams? Ogi reikš, kad mes galėsime naudotis paslaugomis visoje Europos Sąjungoje. Tai reiškia, kad ES verslo neberibos tai, kur yra registruotojo sa, jo banko sąskaitos, kur bendrovė yra registruota ir visi galės pirkti elektronin, prekes elektroniniu būdu, įsigyti paslaugų elektroniniu būdu. Ir šiandien yra uh, Šiandien sunkiau yra nusiųsti alyvogių aliejaus butelį iš Sicilijos į šiaurės ašigalį, nei atsisiųsti kokią dainelę iš iTunes programos. Aš da, esu šiek tiek apsirgęs ir mano daktaras išrašė da, receptą da, Estijoje, bet atkeliavęs čia į da, E, Prancūziją, aš negaliu įsigyti tų vaistų, nors pagal įstatymus tai ir turėtų būti įmanoma. Laisvas duomenų judėjimas e, bus naudingas ne tik priekybai. Kaip ir visos kitos pagrindinės laisvės, e, ta laisvė padidins mūsų teisės ir ta, pareigas. Ir čia aš pirmiausia kalbu apie pareigą užtikrinti deramą duomenų apsaugą visi turi turėti, būt, turi būti tikri, kad jų duomenės yra apsaugoti ir kad jie turi teisę uh, uh, nulemti, kas daroma su tais duomenimis. Aš norėčiau pasidžiaugti, kad buvo baigtos dėrybos dėl naujos duomenų apsaugos sistemos, kurioje yra kalbama apie aiškesnės teisės, bet tokias teisės, kurios sutikins piliečius, kad jų duomenys priklauso jiems ir kad trečiosios šalės negali bet kaip naudoti tų duomenų. Be to bus sumažinta biurokratinė našta, kuri šiandien kainuoja ir mūsų piliečiams, ir verslui, nes gaiš, gaišumas yra laikas ir pinigai. Mes turime stengti sukurti duomenimis pagrystą ekonomiką. Ir turime taip pat galvoti ir apie ne asmens duomenis, ne tik apie asmens duomenis, bet ir apie kitus duomenis, nes yra didžiulis potencialas. Galima sujungti mūsų automobilius, šaldytuvus ir kitus prietaisus į vieną sistemą, taip kaip jau yra daroma, pavyzdžiui, Vokietijoje. Europa turėtų investuoti į, ta, į e, technologijas, mes turime investuoti į didesnį duomenų srautų saugumą. Uh, į konkrečias saugumui skirtas technologijas ir turime skatinti visus jais naudotis. Bet to mums reikia ir uostų, ir kelių, ir mums reikia šiuolaikinės skaitmeninės infrastruktūros, tam, kad galima būtų džiaugtis tą penktąją laisvę. Visur turi būti įdėktas plačiai juostis ryšys. Visur, ir mūsų namuose, ir verslo įmonėse. Kaimo bendrovės, kurios, kurioms bendroji žemės ūkio politika buvo labai naudinga, turi taip pat turėti galimybę naudotis internetu lygiai taip pat kaip ir gyven, e, miesto gyventojai. Prieigos padidinimas yra gyvybiškai svarbus tam, kad galėtų, visi galėtų pasidžiaugti skaitminiais dividendais. Estijos patirtis nuteikia optimistiškai. Nuo 2005 metų mes leidžiame piliečiams, mūsų piliečiams balsuoti. Uh, e, in, uh, e, elektroniškai ir visi gali tai naudoti, tai, tai daryti. Jums atrodytų, kad tik tai e, jaunasis e, miestuose gyvenantis elitas džiaugtųsi dėl to, bet ne, mes e, savo patirties, iš savo patirties žinome, kad nėra jokios uh, skaitminės atskirties tarp miestų ir kaimo vietovių Ir senelė gyvenanti kaime gali elektroniniu būdu palaikyti ryšį su savo daktaru, kuris gyvena mieste ir pas kurį lankosi jos anūkai. Ir da, beje, noriu pasakyti, pasidžiaugti ir to, kad mūsų vienas pilietis išrado Skype, dėja jisai persikėlė po to į JAV. Kaipgi e, dirbs mūsų, sakykime, taksi vairuotojai, e, e, fabrikų darbuotojai tokiame pasaulyje, kaip, kaip dirbs mūsų medikai, buhalteriai. Žinome, kad kiekvieną kartą, kai vyko da, svarbus pokyčiai, visuomet bu, keitėsi ir mūsų visuomenės sandara. Bet šiandien dar negalime pasakyti tiksliai, kaip pasikeis pasaulis po skaitinės revoliucijos. Ir čia aš turiu prisipažinti labai tikukliai, kad taip, iš tikrųjų mes neturime dar atsakymų. Bet aš manau, kad skaitmininė revoliucija, kaip ir eurozonos krizė, ir migrantų krizė, ir Krymo problemos, turėtų paskatinti mus susitelkti ir išnaudoti visas savo jėgas. Nereikėtų manyti, kad nūdienos iššūkių mes negalime įveikti. Mes turime šiandien vadovautis tą drąsą, kurią parodė mūsų primtakai 1954 metais. 1989 metais ir 2004 metais. Tuomet jie elgėsi drąsiai, taip pat privalu elgės ir mums. Jei to nedarysime, tuomet negalėsime įveikti jokių krizių. Nesvarbu, ar svarbu, kalbėsime apie migrantų krizę ar apie karinę agresiją. Jau net ir nekalbant apie būtinybę reaguoti į skaitmeninius iššūkius. Jei mes stagnuosime ir nieko nedarysime, tuomet sugrįšime į tą pasaulį, kurį turėjome prieš pirmąjį pasaulinį karą. Ir galiausiai E, visi kovos tik tai už save ir taip mes visi pralaimėsime. Ir, noriu, ir tuomet įsitvirtins principas, kad kas galingiausias, tas ir teisingiausias. Deja, matėme tokio elgesio pavyzdžių savo, e, e, Europoje nemažai. Ir aš norėčiau dar kartą pacituoti tą patį poetą silpniausiai e, neturi įsitikinimo suteikiamos stiprybės, o e, geriausiai visuomet yra kupini drąsos ir ryšto. Dėkuoju. Ačiū gerbiami kolegos. Ačiū Jums, ponė prezidentė, už puikią kalbą, e, kuri mums yra tikras įkvėpimo šaltinis. Na, o kai dėl plojimų? Jie yra absoliučiai pelnyti. Dar kartą ačiū už gražią kalbą.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 prie balsavimo, tad kviečiu visus pirmiausia susėsti. Η κυρία Άτκινσον έχει ζητήσει το λόγο επί της διαδικασίας. Κυρία Άτκινσον... Dėl vedimo tvarkos norite kalbėti taip? Ką, nu, ką norėtumėte mums pasakyti? Dėl vedimo tvarkos, taip? Taip. Norėčiau dėl teisinės problemos pasisakyti. Ji nutiko mano šalyje Aš buvau apkaltintas